Dear President, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Labas rytas, ponios ir ponai. Labas rytas ombudsmenui, taip pat poniai komisariai ir komisijos vicepirmininkiai poniai Reding. Pradedame šios dienos posėdį. Pirmasis punktas pagal darbo tvarkę yra pono Salafrankos pranešimas Europos ombudsmeno 2012 metų veikla. Dar kartą ir nuoširdžiai norėčiau pasveikinti Europos ombudsmeną poną Diamandūros. Puiku, kad atvykote į mūsų posėdį. Matau, kad ponas Silvestris prašo pasakyti dėl darbo tvarkos. Prašau. Taip, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Jūs nuoširdžiai vėl sugrįžus į mūsų gretas ir norėčiau palinkėti Jums viso ko geriausio. Šiandien Italijoje e, Lengvosios atletikos sąjunga pažymi pasaulio rekordų dieną. E, 17 metų buvo, buvo išlaikytas tas pasaulio rekordas, kurio pasiekė e, italų atletas, e, vėliau jį pagerino kitas sportininkas. Ir taip pat džiugu pasakyti, kad e, e Italijos sportininkas buvo, mu, buvo Europos parlamento narys, paskui jisai dirbo įvairiose sporto organizacijose ir tas 1979 metų rekordas buvo tikrai e, įvykis, kuriuo labai didžiavosi Italija. Net tuo metu Italijoje nebuvo sportinių e, sąjungų susivienimų ir tuo metu tas jaunas sportininkas įkūnijo visas pietų italų e, jaunimo svajonės Dabar e, šiandien Italijoje Vyks įvairūs sporto renginiai, įvairios, e, įvairiose Italijos miestuose vyks įvairios varžybos ir todėl aš norėjau e, čia, šiuose parlamento rūmose pagerbti poną Menėją, nes jis buvo tikrai puikus parlamentaras čia parlamente ir norėčiau, kad mes prisimintume poną Menėją. Dėkoju ponė Silvestris už jūsų žodžius. O dabar pereikime prie pirmo darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimas dėl Europos ombudsmeno 2012 metų veiklos ir pirmasis kalbėtojas, kuris galės kalbėti keturias minutės, yra mūsų pranešėjas ponas Salafrankos. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs vėl grįžote į mūsų tarpą. Tikiuosi, kad nepatirsite dar vienos avarijos. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos ombudsmeną poną Diamandūros. Jis e, per pastaruosius dešimt metų labai aktyviai veikia šiuose pareigose. Europos ombudsmenas yra labai svarbi institucija, kalbant apie piliečių skundus. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir už pateiktus pakeitimus. Jie papildė mano pranešimą dėl e, Europos ombudsmeno veiklos. Kaip pranešėjas norėčiau paminėti šios institucijos pažangą ir norėčiau pasakyti, kad palyginus su praėjusiais metais e, buvo nuveikta daugiau darbo norėčiau paminėti kai kuriuos aspektus, kurie būtent įrodo tą pažangą. 2012 metai buvo ypatingai aktyvus metai, kalbant apie tyrimus, kurie buvo pradėti ir kurie buvo baigi. Ir ypač palyginus tą skaičių tyrimų su praėjusiais metais. 18 procentų išaugo e, pradėtų tyrimų skaičius lyginant su 2011 metais. Baigtų tyrimų skaičius išaugo 23 procentais palyginus su 2011 metais. Kaip ir 2011 metais, 2012 e, metais ombudsmenas padėjo daugiau nei 20 tūkstančių piliečių, nagrinėjo jų skundus ir e, taip pat e, teikia piliečiams informaciją. Ombudsmenas taip pat turėjo pripažinti, aišku, kad buvo tam tikrų skundų, kurie nepriklausė jo kompetencijai, bet tokių skundų buvo tik 740, tai yra mažiausias skaičius per pastaruosius 10 metų. Didžioji dalis tyrimų, kurie buvo pradėti 2012 metais, buvo susiję su E, administracinės e, teisės pažeidimais arba netinkamu administravimu ES institucijose. E, Europos ombudsmeno kompetencija susijusi su neįgaliųjų teisėmis yra ypatinga kompetencija ir ją reiktų pažymėti. Taip pat ombudsmenas nagrinėja ir skundus dėl būtent tokių neįgalių asmenų teisų pažeidimų. Europos ombudsmenas e, taip atvyk, atliko savo darbą, kad jis e, padėjo laikytis įvairių sutarčių. Kitas e, ombudsmenas jau yra išrinktas, tai išrinktas tai yra ponas Reilly. Norėčiau e, pasveikinti naująjį ombudsmeną dėl to, kad Europos ombudsmeno veikla yra veikla, e, kuri gina ES piliečių interesus. Norėčiau padėkoti ponui Diamandūros už puikų jo nuveiktą darbą Europos ombudsmeno pareigose per pastaruosius dešimt metų ir norėčiau pasveikinti jį su tais rezultatais, kurių e, jam pavyko pasiekti. E, o kadangi pats esu graikas, aš ypatingai tuo didžiuojosi tikiuosi ir linkiu, kad ponas Diemanduros e, bus sveikas ir toliau galės siekti asmeninės ir profesinės laimės bei sėkmės. Dėkoju, jam, e, e, dėkoju ir linkiu jam sėkmės. Dėkoju pranešėjai. Toliau suteiksiu žodį Europos ombudsmenui ponui Diamandūros. Thank you, President. Before... Dėkuoju, pirmininkė, prieš išsakydamas savo mintis norėčiau pasidžiaugti, kad jūs sugrįžote į mūsų gretas ir linkiu jums kuo geriausios sveikatos. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Tai labai emocingas momentas man asmeniškai Aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti mūsų tarnybos veiklos ataskaitą už 12 metus. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui Salavrakos už labai išsamų pranešimą apie Europos ombudsmeno veiklą ir norėčiau padėkoti uh, padėkoti visiems, kurie padėjo man atlikti šitas pareigas. Salavrakos norėčiau asmeniškai padėkoti už jo išsakytas pastabas ir darbo įvertinimą. 2012 metais ombudsmeno tarnyba padėjo 22 tūkstančiams asmenų Europos Sąjungoje. 19 tūkstančių gavo informaciją iš nuorodų mano internetinėje svetainėje. Tai yra labai svarbu, kad e, piliečiai gautų tokią informaciją, e, kad jie negalėtų, negalėdami gaudami tinkamos informacijos, neklaidžiotų po institucijas. Aš per šiuos metus gavau 2442 e, prašymus ištirti vieną ar kitą bylą. 2012 metais tų prašymų skaičius rodo, kad tų prašymų padidėjo 18 procentų lyginant su 2011 metais. Tai rodo, kad vis daugiau asmenų kreipiasi į ombudsmeno tarnybą ir tai, daroma, tai rodo ne tik tai prašymų skaičius, skundų skaičius, bet ir susidomėjimas iš išorės. 12 metais tokių prašymų buvo 1720, tai buvo mažiausias skaičius per pastaruosius 10 metų. Aš anksčiau sakiau, kad mes pateikėme interaktyvios informa informacijos ir dėl to sumažėjo tokių uh, skundų skaičius. 490 atveju buvo pasiūlytas taikus sprendimas, o kitais atvejais susidūrėme su e, tokia situacija, kai nereikėjo jokio tyrimo, kadangi skundas nebuvo tiesiogiai susijęs su administravimu. 56 atvejais institucijos sutiko su mūsų rekomendacijos jomis, o 46 atvejais buvo sutikta su mūsų kritiškomis pastabomis, siekiant pagerinti veiklą ateityje. 2012 metais pirmą kartą mes pateikėme konkretų atsakymą, kaip institucijos bendradarbiauja konkrečiai su ombudsmeno tarnyba, kad galėtų pagerinti savo veiklą. Praėjusiais metais mes pateikėme dvi informacinės medžiagas, kuriuose nurodėme visą kritišką informaciją ir pateikėme ataskaitą apie institucijų bendradarbiavimą ir uh, Antrais dviem atvejais mes įrodėme, kad institucijos atitinka ombudsmeno tarnybos rekomendacijas. 82 procentais komisija mūsų tvirtinimu laikėsi savo veiklos nuostatų. 12 metų laikotarpiu mes vykdėme konsultacijas su visuomenė ir laikėmės penkiais principais. Pirma, domėjomės, ko tikisi piliečiai iš ES institucijų. Tai atspindi piliečių susidomėjimą, integrumą Taip pat piliečiai siekia skaidrumo iš ES institucijų. Mes siekiame, kad piliečiai kuo geriau suprastų, kokiais kodeksais ir principais vadovaujasi ES institucijos. Kadangi aš baigiu savo veiklą šį mėnesį, norėčiau dar kartą paminėti tuos svarbiausius mūsų institucijos pasiekimus institucijos, kuriai vadovau tris kadencijas per pastaruosius metus. Apskritai mes išnagrinėjome 60 tūkstančių e, bylų ir kelių tūkstančių atvejų mes atlikome išsamius tyrimus. Per šitą visą periodą ES ombudsmano tarnyba tapo rimtesnė, solidesnė, skaidresnė ir už ir tas nešališkas, nešališka ombudsmeno veikla padėjo pagerinti mūsų veiklos veiksmingumą. Mes užtikrime daugiau skaidrumo, mes bandėme spręsti interesų konfliktų klausimus. 2009 metais buvo pradėta ombudsmeno veikla ir mes pradėjome vis daugiau domėti žmogaus teisėmis, įgyvendindami žmogaus teisų iniciatyvą, taip pat užtikrinti dialogą su pilietinė visuomenė, siekėme įtraukti visuomenę į, į visuomenės, į konsultacijas su jais. Mes stengiamės, kad įvairiai piliečiai būtų įtraukiami į ES institucijų vykdomą veiklą nešališkai veikdamas aš siekiau, kad ombudsmeno tarnyba taip pat pateiktų e, savo informaciją apie būsimą plėtrą. Taip pat mes e, pritarėme E, e, ketinimų protokolų su Europos investicijų banku, taip pat padėjome stre, e, stiprinti ombudsmeno tarnybą apskritai ir teikėme parlamentui informaciją įvairiausiais atvejais. Mes taip pat kūrėme atitinkamą administravimo kultūrą. Ir žinoma, mes puikiai bendradarbiavame su visomis ES institucijomis. Mes siekime būti labai aktyvus, kad būtų galima padėti keisti institucijų mąstyseną. Siekime, kad būtų kuriama atitinkama veiklos kultūra, kad būtų e, e, administracinės struktūros pajėgesnės užtikrinti kuo aukštesnius etikos standartus. Tai yra labai svarbus pagrindas, kuriant moralinį ir politinį kapitalą, padėsinti e, išsaugoti piliečių interesus ir apginti jų lūkesčius, kuriuos jie kelia ES institucijoms. Tai labai svari moralinė institucija, kuri gali daug prisidėti prie teisės, kultūros ir demokratijos stiprinimo. Labai svarbu pripažinti, kad nedid, šitas, šita pažanga nebūtų pasiekta, jeigu nebūtų tinkamai dirbę šios institucijos ir visų ES institucijų darbuotojai. Ombudsmano tarnyba yra išorės kontrolės e, elementas ir jis neturėtų būti suprastas kaip skundų kultūros tarnyba. Taigi mes siekiame, kad mes galėtume teikti aukštos kultūros paslaugas piliečiams. Aš norėčiau pabrėžti, kad komisarai labai aktyviai bendradarbiavo su mumis, mes taip pat puikiai bendradarbiavome su ES in, investicijų bankų, ES agentūromis, kurios be išlygų bendradarbiavo ir taip pat teikė aukštos kokybės paslaugas piliečiams. Aš norėčiau Reding akivaizdoje dar kartą uh, E, paminėti, kad ji pradėjusi savo veiklą e, labai daug paramos mums reiškė. Peticijų komitetui taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad jis e, labai padėjo mums mūsų veikloje. Taip pat norėčiau padėkoti biudžetų to komitetui, kuris numatė reikamės finansinės uh, priemonės, kad mes galėtume tinkint, tinkamai vykdyti savo darbą. Aš norėčiau baigti pamastydamas apie iššūkius ateičiai. Parlamentas Emilio Railį labai apdairiai veikdamas išrinko mano pavaduotojų, mano pasiekėjų. Jam iškils pakankamai daug įdomių uždavinių Per dešimt metų mūsų institucijos veiklos mes sukūrėme šios institucijos pagrindus, o dabar jis galės dirbti jau naujoviškoje aplinkoje. Jis mm, sukaupė pakankamai ilgos patirties dirbdamas tarptautinėje ir Airijos ombudsmeno tarnyboje. <laughs> jinai, būdama pirmoji ombudsmenė, jinai galės įnešti ir naują požiūrį į šitą veiklą. Aš esu įsitikinęs, kad jinai puikiai pasiruošusi įveikti visus šios e, iššūkius. Vienas iš jų yra sudėtinga ekonominė situacija. Jei reikės padėti institucijoms tinkamai susidoroti su šiuo iššūkiu. Kitas dalykas - technologinis iššūkis, aplinkosauginiai reikalavimai ir iššūkiai. Visi tie iššūkiai reiškia, kad reikės ir toliau gilinti ryšius su piliečiais, kadangi piliečiai turi didelių lūkesčių susijusių su ES institucijoms. Jie tikisi, kad bus išspręstos jų problemos ir būtų, pas, bus pasiūlytos priemonės, kaip atsakyti į jų klausimus ir lūkesčius. Reikia įsiklausyti į besikeičiančius piliečių klausimus ir lūkesčius. Taip pat reikės atsižvelgti ir institucijų sunkumus bei iššūkius Aš dar kartą norėčiau padėkoti Jums už paramą per pastruosius dešimt metų ir džiaugiuosi galimybę, kad galėjau tris kadencijas veikti Jūsų labai. Dėkoju, ponė Diamanduros. Toliau suteiksiu žodį poniai komisariai Reding. Dėkoju, ponė pirmininkė tikrai džiugu Jūs vėl matyti čia parlamente. Ponios ir ponai, norėčiau ypatingai padėkoti ponui Salavrakos ir peticijų komitetui už puikų pranešimą apie Europos ombudsmeno 2012 metų veiklą. Šis pranešimas yra labai svarbus, nes jis parodo, kaip yra kontroliuojama kontroliuojanti institucija. Ir Tai yra labai svarbu dėl to, kad e, darbas, šis darbas atliekamas piliečių e, labui. Piliečiai yra dėmesio centre. Ir piliečiai atsidūrė jūsų dėmesio centre dėl to, ponė Diamandūros, kad jūs uh, E, per, visas, per visus savo veiklos metus kūrėte šią instituciją ir jai vadovavote, o tai, o tai reikalavo iš jūsų kantrybės, profesionalumo ir išminties, o jūs turite visas šitas tris savybės. Ir manau, kad parlamentas buvo labai išmintingas, e, patikėdamas jums vadovauti šią instituciją tris kadencijas. Pono Salavrakos pranešime yra apžvelgiama, kas, e, ko pavyko pasiekti Europos ombudsmeno institucijai per pastaruosius metus. Ir mes matome, kad nuolat buvo gilinamas dialogas su piliečiais. Ir aš tikrai galiu tik pasidžiaugti, kad žmonės, Europos piliečiai, vis labiau suvokia, kokia e, atsakinga yra ombudsmeno veikla ir e, ombudsmeno institucija tapo piliečių gyvenimo dalimi. Aišku, tam reikėjo laiko. E, tai todėl norėčiau pabrėžti, kad tai yra tikrai didelis jūsų pasiekimas. Jūs taip pat gilinote dialogą ne tik su piliečiais, bet ir su ES institucijomis bei pilietinė visuomenė. Jūs bandėte e, sustiprinti E, paremti e, Europos piliečių teises dalyvauti demokratinėme gyvenime ir prisidėjote prie to, kad ES sprendimų prieimimo procedūra taptų skaidresnė. Mes dabar 2013 metais pažymime ES piliečių metus ir mes matome, kaip ES piliečiams trūksta žinių apie ES institucijų veikimą ir apie tai, ką ES institucijos daro jų labui. Ir mane tikrai šokiravo paskutinė euro barometro apklausa, kurio, kurios rezultatas yra toks, kad tik tai trečdalis ES piliečių galvoja, kad jų balsas yra išgirstamas ES. Taigi mes dar tikrai turime labai daug nuveikti, kad ES piliečiai suvoktų, kad ES institucijos veikia jų labui. O jūs, ponė Diamanduros, iš tiesų labai prisidėjote prie e, administracinių paslaugų kultūros piliečiams kūrimo. E, todėl norėčiau padėkoti Jums už tai, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų puikią veiklą per pastaruosius dešimt metų ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs dabar savo kalboje pabrėžėte tai, kas Jums atrodo yra iššūkiai e, artimiausioje ateityje, o tuos iššūkius mes e, turėsime nugalėti visi kartu. Taip pat norėčiau pasakyti Europos parlamentui, kad tarp Europos komisijos ir pono Diamanduro e, visuomet vyko atviras e, ir vaisingas bendradarbiavimas ir jis buvo grindžiamas abipusę pagarbą. Todėl norėčiau dar kartą padėkoti Jums, ponė Diamanduros, nes būtent Jūs prisidėjote prie to puikaus bendradarbiavimo. Norėčiau padėkoti Jums daug sveikatos ir aktyvaus gyvenimo išėjusi pensija. Ir aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybę kreiptis į jūs ir užduoti jums kažkokius klausimus, kuriuos, kurie mums iškils, nes jūs e, esate tikrai labai išmintingas e, darbuotojas ir turi, sukaupėte šiose pareigose e, daug išminties. Ponios ir ponai, grįžtant prie tokios techninės šių diskusijų dalies reikia pabrėžti, kad pranešime e, pripažįstama bendra pažanga pasiekta ES institucijose, įskaitant ir Europos komisiją. Ir tos pažangos rezultatas yra didesnis skaidrumas. Ir būtent dėl to skaidrumo e, padidėjo sumažėjo tri, nuo 36 procentų iki 21 procento skundų e, paduotų skaičius. Tai rodo, kad e, tas skaidrumas e, tikrai tarnauja piliečių labui. Ir aš aišku norėčiau paliesti tuos klausimus, kurie yra susiję su Europos komisijos veikla. Europos komisija yra vykdomoji institucija ir ji priima daug sprendimų, kurie tiesiogiai įtakoja ES piliečius. Tačiau nepaisant to, aš žinau, kad 2012 e, metais 5 procentais sumažėjo skundų skaičius. Tai reiškia, kad komisija kad komisija galbūt per lietai nagrinėja gautus skundus. Taip pat e, norėčiau paraginti Europos parlamentą e, patvirtinti bendras administracinės, e, administracinio, administravimo taisyklės grindžiamas ES veikimo sutarčių 298 straipsnių. Mums reikia nugalėti atitinkamą atitinkamus trūkumus visose ES institucijose, taip pat skatinti valstybės narės veikti. Mūsų pagrindinis tikslas yra suteikti e, vienoje centrinėje vietoje arba viename tinklapyje visą informaciją susijusią su viešuoju sektoriumi. E, nes žmonės, piliečiai turėtų žinoti, į ką jie turėtų kreiptis, jeigu jiems iškyla kažkokie klausimai. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie visų mūsų institucijų darbą. E, taip pat Europos komisija e, visuomet svarsto ombudsmeno rekomendacijas, pavyzdžiui, dėl vienos oro uosto plėtros. Ir noriu pabrėžti, kad komisija pasiūlė tam tikrus pakeitimus 2011 m. 92 direktyvoje dėl projektų e, įvertinimo. Tai yra labai svarbus dalykas ir aš tikiuosi, kad e, teisėkuros procese dalyvaujančios institucijos kiek įmanoma greičiau pabaigs dėrybas dėl šių pakeitimų, kad ateityje mes išvengtume e, kažkokių komentarų ar rekomendacijų, kurias teiks busimasis Europos ombudsmendas. E, taip pat e, pono Salavrankos pranešime kalbama apie tai, kad beveik per, per, per per beveik 18 metų e, Europos ombudsmendas pateikė tik apie 80 specifinių e, ataskaitų. E, jeigu, atsiprašau, 18 pranešimų ir tai e, rodo, kad jeigu per 18 metų e, buvo rengiama tik 18 specialių pranešimų, tai rodo, kad galima daugumą problemų išspręsti e, taikių susitarimų, nereikia e, viešo nagrinėjimo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisija ir toliau tęs savo darbą tą pačią konstruktyvaus bendradarbiavimo darbe e, ir mes jau laukiame busimosios ombudsmenės, ponios Emily Reilly, norėčiau ją pasveikinti e, su tuo, kad ji buvo išrinkta į šį postą, tikiuosi kiek įmanoma greičiau su ją e, susitikti ir norėčiau kreiptis į peticijų komitetą Europos parlamente. Jūsų darbas taip pat yra labai svarbus ir per šiuos ES piliečių metus, e, per dialogą su ES piliečiais aš pastebėjau, kad dauguma žmonių žino, kad egzistuoja peticijų komitetas ir man atrodo, kad e, tai yra labai svarbu, kad žmonės tą žino, dėl to, kad Europos parlamentas yra piliečių atstovas. E, todėl E, yra svarbu, kad ES piliečiai, jeigu kažkas jiems nepatinka, kažkas vyksta ne taip, kaip turėtų vykti, iš karto žino, kad galima kreiptis į savo atstovus į Europos parlamentą. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad peticijų komitetas ir Europos ombudsmenas taip glaudžiai bendradarbiauja. E, manau, kad taip ir turėtų būti, dėl to, kad peticijų komitete veikia išmintingi žmonės ir Europos ombudsmenas taip pat yra e, išmintingas e, žmogus. Taigi linkiu Jums visiems sėkmės, ačiū. Herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Ačiū komisarė. Dabar kalbės frakcijų atstovai. Aš tikiuosi iš jūsų pasisakymų, kurie netruks ilgiau negu numatyta pagal mūsų darbo tvarką. Pirmoji kalbės EPP vardu Kolarska Bobinska. Ačiū pirmininkė. EPP vardu aš norėčiau padėkoti Diamandūros už jo visą veiklą per pastaruosius dešimt metų. Peticijų komitetas taip pat parengė savo ataskaitą, kurioje konstatavo, kad jūs buvote puikus ombudsmenas. Jūs padarėte ES administraciją daug veiksmingesnė, skaidresnė, įdėgėte inovacijų ir padėjote, kad būtų greičiau reaguojama į piliečių skundus. Nebuvo dažnai lengva administruoti dirbti administratoriumi jūsų tarnyboje ir kartu galvoti apie inovacijas. Tačiau jūs tai padarėte puikiai. Aš. Buvo stworzenie sistemu umožliwiającego szybkie odpowiedzi. Aš anksčiau veikiau nevyriausybinėse organizacijose ir todėl puikiai suprantu, kad tai buvo nelengva. Yra nelengva uh, sparčiai atsižvelgti į piliečių skundus, kadangi jiems dažniausiai reikia pasitelkti papildomos informacijos. Bet to piliečiams taip pat reikia suprasti savo teises, suvokti, kaip veikia ES institucijos. Jūs e, atlikote daug tyrimų savo iniciatyvą, apie tai kalbėjo komisarė jūs siekiate apginti piliečių interesus visais su jais susijusiais klausimais, turiu omenyje vienos oro uosto išplėtimą. Labai svarbu veikti e, pagal statutą, pagal Elgesio kodeksą. Be to pranešime yra kalbama, kad jūs uh, veikėte neutraliai, objektyviai. Mes negalime čia paminėti visų jūsų pasiekimų. Aš tikiuosi, kad jūsų pasiekėja prates jūsų veiklos tradicijas taip pat sėkmingai. Herzlichen Dank. Im Namen der S&D Fraktion für zweieinhalb Minuten Frau Gönschwitte. Dėkoju toliau socialistų frakcijos vardu, ponė Gionč. Dėkoju, norėčiau pasveikinti visų pirma poną pirmininką grįžusį į mūsų gretas. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Diamandūros mūsų frakcijos vardu. Europos ombudsmenas vaidina labai svarbų vaidmenį e, siekiant e, skaidresnės ES institucijų veiklos ir e, geresnio paslaugų piliečiams teikimo. E, aišku, ombudsmenas turėtų būti nešališkas, todėl e, turi būti e, garbingas asmuo, kuris, yra, kuris užima šias pareigas. Galima pasakyti, kad ponas Diamanduros toks ir buvo. E, apie 22 tūkstančiai piliečių kreipėsi į Europos ombudsmeną. E, tai jie teikė skundus, bet kai kada tiesiog ieškojo informacijos. E, jie kreipėsi į Europos ombudsmeną, kuomet jautė, kad jų teisės yra pažeidžiamos. E, Europos ombudsmeno savo veikloje taip pat turėtų laikytis e, rašytų ir nerašytų įstatymų. Ir e, tai reikia pasidžiaugti, kad pastaruoju metu buvo inicijuotas informacijos ES piliečiams teikimas internetu. Tai yra puiku, nes Europos piliečiai gauna daugiau informacijos. Todėl būtų svarbu, kad Europos parlamentarai taip pat turėtų tiesioginę nuorodą jūsų E, interneto puslapyje ir galėtų prisidėti prie Europos ombudsmeno institucijos veiklos. Labai svarbu e, taip pat gerbti neįgaliųjų teises kadangi ES yra e, pasirašiusi jungtinių tautų susitarimą dėl neįgaliųjų teisių, mūsų institucijos taip pat turėtų teikti atitinkamas rekomendacijas šiame kontekste. Iš kitos Europos ombudsmenės mes tikimės, kad jis savo veikloje taip pat laikysis e, tų pačių įstatymų ir darys viską, e, kad būtų užtikrintos geresnės neįgaliųjų teisės kad e, jie turėtų geresnę prieigą prie viešojo sektoriaus paslaugų. Čia, pavyzdžiui, turiu omenyje akluosius. E, kaip tik vakar kalbėjome apie tai, kad kol kas mažai vyksta e, pažangos ES šioje srityje. Dėkoju, ponė kolegė. Toliau pusantros minutės Alde frakcijos vardu kalbės ponė Vertman. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pone komisijos vicepirmininkė, ponė Diamandūros, mes nagrinėjame metinį pranešimą e, ir jis rodo, kaip subalansuotai dirbo, dirbo ponas Diamandūros. Pabrėšiu keletų, keletą aspektų. Skaidrumas. E, nor, nors atrodo, kad ES institucijos veikia skaidriai, tačiau Europos, daugumai ES piliečių taip neatrodo. Todėl reikia daryti viską, kad ES piliečiai būtų geriau informuojami. E, todėl norėčiau pabrėžti, kad reikia bendradarbiauti visoms ES institucijoms, jos turi siekti geresnio bendradarbiavimo su Europos ombudsmenu, tokiu būdu stiprinti tarp institucinį dialogą ir gerinti ES įvaizdį. E, jūsų specialioji ataskaita dėl vienos e, oro uosto plėtros įrodo, kad e, tuomet, kai veikia visos institucijos iš vien, galima pasiekti gero sprendimo. Ir baigdama, kaip pranešėja dėl neįgaliųjų moterų teisų, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turėtume atsižvelgti į e, ypatingai pažeidžiamų žmonių apsaugą ir jų lūkesčius. Aš čia kalbu apie neįgaliuosius, taip pat apie vaikus ir norėčiau paraginti laikytis atitinkamų jungtinių tautų e, sutarties punktų ir baigdama norėčiau padėkoti Jums viso ko geriausio ir norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Dėkuoju, kolegė. Kolega Rūbich norėtų paklausti jūsų pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Norėčiau paklausti kolegės Vertman. Štai ko skaidrumas yra labai svarbus dalykas mums visiems. Ombudsmenas parodė gerą pavyzdį, tačiau, kai kalbame apie lobistų registrą. Ar jūs ir taip pat nevyriausybinių organizacijų registrą. Galbūt tai padarius būtų galima geriau suprasti, kaip tas organizacijas finansuoti ir kas jas remia. Kolegė Rūbiai, aš pritariu Jums ir manau, kad šioje srityje dar daug reikia nuveikti siekiant daugiau skaidrumo. Aš manau, kad Jemanduros pasiekėja būtent imsis veiklos šioje srityje. Ir manau, kad žinoma, peticijų komitetas įneš savo indėlį. Dvi minutės suteikiu kolegiai Aukin žaliųjų vardu. Ačiū Dėkoju, trys dalykai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Salavrakos, puikus pranešimas, taip pat norėčiau iš viso širdies padėkoti ponui Demandūros. Jis atliko fantastišką darbą. Ir dabar iš, medi, iš e, ombudsmeno institucijos padarėme labai solidžią instituciją, kuri puikiai atrodo kitų Europos institucijų kontekste. Taigi visus, visiems visiems noriu Jums padėkoti, kadangi galėjome dar kartą tą tradiciją pratesti. Nepaisant sunkumų, mes turime tikrą ombudsmeną, kuris galės pasiremti jau atliktų darbų. Taip pat norėčiau pasveikinti piliečius, kurie galėjo tą tarnybą pasinaudoti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad trūksta reglamentavimo gero administravimo srityje. Ponios Reding pasisakime. Išgirdau, kad labai svarbu, jog piliečiai būtent, o ne valdininkai būtų uh, pirmieji e, ombudsmeno ginamieji. Reikia, kad su piliečiais, apskritai, kad su piliečiais būtų gera, gerai elgiamas ir aš nemanau, kad to sunku pasiekti. Ir paskutinis dalykas. Visi kandidatai, kurie e, siekė užimti ombudsmeno vietą, sakė, kad ponas Diamanduros buvo atkreipęs dėmesį į farmacijos pramonę. Ir kas atsitiko? Tiesiog teismas stojo kažkodėl tai automatiškai į farmacijos pramonės pusę. Viskas susitėsi du metus, tai yra tikras skandalas. Yra ir ombudsmenas, ir peticijų komitetas, ir hartija. Tai reikėtų kažkaip tai pasirūpinti piliečių sveikata, bet kokiu atveju ačiū ponui Diamandūros e, už atliktą darbą ir noriu dar pasakyti, kad kelias, kurį mums reikia nueiti, yra labai labai tolimas. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį. Pusantros minutės šnekės ponas Huntis. Dėkoju. Pirmininkė, guė vardu norėčiau pasakyti, kad pono Favakos pranešimą remiame, beje, peticijų komitete šis pranešimas buvo paremtas visų vienbalsiai. Nes jame nušviečiamas puikus e, ombudsmeno darbas. Norėčiau pasveikinti poną Diamandūros nuo savo frakcijos. Jis puikiai dirbo savo darbą dešimt metų, tas darbas pripažįstamas visų. Jis dirbo tokiame kontekste, kuris tikrai buvo nelengvas, nes e, kitos institucijos, ypatingai komisija, e, nebūtinai padėdavo tam darbui. norėčiau keletą pastabų pasakyti apie ombudsmeno darbą ir aišku, tai galioja ir naujai išrinktai ombudsmeniai. Reikės, kad ombudsmenas galėtų atlikti savo vaidmenį, o tam, kad jis galėtų jį kokybiškai atlikti, reikės bendradarbiauti su visomis institucijomis. Parlamentas ombudsmeno instituciją remia, tačiau reikia, kad ir kitos institucijos tą padarytų, jį paremtų. Atsižvelgiant į situacijos sudėtingumą, ekonominę situacijos sudėtingumą, ypatingai pietų šalyse, savaime suprantama, sunkumų kils nemažai. Labai sunku bus ombudsmenui ir labai svarbu, kad e, piliečiai, kurie susiduria su neteisybė, turėtų tą galimybę kreiptis į Europos ombudsmeną. Dėkoju. Dabar suteikiu žodį ponui Paškai. Pan, uh... Ačiū. Gerbiamas gerbiam komisarė, gerbiamas ombudsmenė. 12 metų ombudsmeno ataskaitoje yra apibendrinama pastarųjų dešimties metų veikla. Ir šioje ataskatoje yra patvirtina, kad kolega Dievantūros per dešimties metų savo kadenciją atliko puikų darbą, steigdamas labai veiksmingą skaidrę tarnybą. Vadovaujantis statistiką galima konstatuoti, kad Ombudsmano tarnyba pradėjusi informavimo kampaniją padėjo piliečiams daug geriau susivokti, kaip galios yra pasiskirščios tarp atskirų institucijų. Mums labai svarbu, kad visuomenės būtų kuo geriau administruojamos, kad mūsų institucijos vadovautųsi pačia geriausia administravimo praktika ir kad būtų labai griežtai sekama, ar nėra pažeidžiamos piliečių teisės. Todėl ši tarnyba turėtų ir toliau tęsti tą gerų santykių tarp piliečių ES institucijų praktiką. Aš norėčiau padėkoti ombudsmenui už jo puikų darbą kaip ombudsmenui, kaip šios tarnybos vadovui ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad parengė labai gerą pranešimą, kuris buvo išsamei aptartas. Herzlichen Dank. Als nächsten Redner. Dėku. Dėkoju toliau ECR frakcijos vardu. Suteiksiu žodį ponui Flasek. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Europos ombudsmeno veikla ir institucija per uh, pastaruosius dešimt metų e, tikrai e, pasiekė gerų rezultatų ir todėl manau, kad mes tame kontekste neturėtume pamiršti, kad visuomet dar galima e, tobulėti. Mes žinome, kad e, tik tai teismai gali teikti e, kažkokias e, privalomas teisiškai e, saistančias e, nuorodas ar, ar sprendimus. O Europos ombudsmenas gali reaguoti į piliečių skundus ir savo moraliniu autoritetu rodyti pavyzdį visoms ES institucijoms. Todėl mes turėtume padėti Europos ombudsmeno institucijai. Taip pat turime paskatinti piliečius teikti e, skundus ir atkreipti dėmesį į tai, ką neteisingai daro Europos parlamentas. Praėjusiais metais buvo pateikta 24 skundai susijęs su e, Europos parlamento veikla. Todėl mes turime e, išnagrinėti, ar buvo imtasi kažkokių tai priemonių siekiant pagerinti situaciją, ar e, pagerėjo lėšų administravimas. Virš 700 skundų buvo išnagrinėta praėjusiais metais ir kiekvienas iš to skundo nagrinėjimas e, kainavo apie 13 tūkstančių eurų. Čekijos Respublikoje tai e, kainuoja 13 tūkstančių kronų, tai yra 25 kartus mažiau. Todėl um, aišku, kad daugia kalbis e, sprendimų prieimimas Europos parlamente labai daug kainuoja, tačiau aš tikiuosi, kad e, ES e, institucijų e, veikla, jos efektyvumas yra lyginamas su valstybinė institucijų veikla ir tikiuosi, kad e, kitų metų metinėme pranešime Europos ombudsmeno bus atsižvelgta į tai ir bus pateiktas naujiems Europos parlamento nariams tas naujasis pranešimas. Dėkoju ir sėkmės jums, dėkoju, sako pirmininkas. Toliau kalbėtojai savo vardu. Žodį dviem minutėms suteiksiu ponui Jar. Pone pirmininkė, džiugu, kad vėl grįžote į mūsų tarpą, ponė Diamanduros. Jeigu palyginsime praėjusių metų skaičius, galėsime konstatuoti, kad Europos ombudsmenas ponas Diamanduros 2012 metais tikrai puikiai padirbėjo. 740 iš 2000 e, pateiktų skundų priklausė tiesiogniai Europos ombudsmeno kompetencijai. 20 e, procentų daugiau piliečių kreipėsi e, į ombudsmeną ir tai rodo, kad Europos ombudsmeno, ombudsmenas veikia efektyviai. Čia buvo paminėtas, paminėta specialioji ataskaita dėl vienos oro uosto, tai rodo, kad ombudsmenas e, gali e, priimti kritinius sprendimus. Buvo padėta e, daugiau nei 22 tūkstančiams piliečių, šitas skaičius yra tikrai stebinantis, bet taip pat jisai ir e, džiugina. Ir todėl svarbu, kad ponas Diamanduros prisidėjo prie integralumo, prie objektivumo ES institucijų veikloje, taip pat prie jų veiklos skaičių skaidrumo. Todėl yra labai svarbu, kad mūsų abi institucijos ir toliau bendradarbiautų. E, Taip pat būtų svarbu parengti administra, geros administracinės valdysenos kodeksą. Pone Diamandūros, baigdamas norėčiau Jums ne tik padėkoti už Jūsų darbą 2012 metais, bet taip pat už Jūsų aktyvę veiklą per visus pastaruosius dešimt metų. Nuo 2003 metų Jūs e, veikėte kaip Europos ombudsmenas, sukūrėte e, Europos e, ombudsmenų tinklą ir padėjote tūkstančiams ES piliečių. Jūs prisidėjote prie to, kad viešai viešasis administravimas būtų skaidresnis ir efektyvesnis. E, aišku, galima kelti klausimą, ar galima patobulinti Europos ombudsmeno veiklą, ar galima pagerinti Europos ombudsmeno ir peticijų komiteto bendradarbiavimą. Aišku, galima, bet e, tobulinti e, tą darbą galima tik dėl to, kad jūs palikote puikų palikimą. Noriu palinkėti jums viso ko geriausio ir noriu pasakyti gaila, kad jūs išeinate į pensiją. Ačiū. Dėkoju, ponė kolega. Toliau dviems minutėms žodis teikiamas ponui Boštinaru. Mulțumesc, domnule președinte, și bine v-ați întors printre noi. Dom Sveiki, sugrįžę į mūsų gretas pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiamas ombudsmenė Diamandūros ypatinga situacija čia šiame parlamente, kai visų frakcijų atstovai puikiai įvertina ombudsmano tarnybos veiklą. Visas parlamentas dėkoja kolegai Nikiforos už jo dešimties metų veiklą. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs padėjote kurti ES gero administravimo kultūrą. Jūs tikrai labai išmintingai veikėte tuos pastaruosius dešimt metų 2012 metų vienas iš svarbiausių jūsų veiklos pasiekimų buvo pranešimas apie vienos oro uosto išplėtimą, o parlamente vieningai buvo balsuota būtent dėl to ir peti komitetas pasiūlė tinkamus sprendimus ateičiai. Jūsų ataskaita leido pakeisti direktyvą dėl poveikio aplinkai ir aš tikiuosi, kad tokia situacija kaip vienoje nes nepasikartos ateityje. Zanoni pranešime, dėl kurio bus balsuojama spalio mėnesį taip pat turės daug nu, reikšmės tolesniai peticijų komiteto veiklai. 2012 metais buvo pakankamai daug tyrimų atliktų, atlikta susijusių su komisija. Komisija turi suprasti, kad ji dar gali pagerinti iš esmės savo administravimo kultūrą. Jūs suformulavote labai aukštus veiklos standartus ir juos turės pratesti jūsų pasiekėja. Aš manau, kad kolegė Railį galės pratesti jūsų vykdytą aukštos darbo kultūros praktiką. Dėkuoju ir prašau kitų kolegų laikytis kalbėjimo laiko, kad man nereikėtų jūsų stabdyti. Aš tikiuosi, kad kolegė Jetenmeki neišnaudos daugiau kaip pusantros minutės. Pirmininkė, labai malonu, pirmininkė, matyti jūs sugrįžus į pirmininkavimo kėdę. Gerbiamas ombudsmenė, aš norėčiau padėkoti jums pirmiausia už nuveiktą darbą. Jūs tikrai sėkmingai padirbėjote. Jūsų darbas buvo nelengvas, kadangi reikėjo užtikrinti daugiau atvirumo, skaidrumo Europos Sąjungoje. Žinoma, jūs susidūrite ir su pakankamai stipria opozicija. Aš norėčiau padėkoti jums su bendradarbiavimą su mumis. Pasarųjų metų krizė parodė, kad siekiant užtikrinti atvirumą ir skaidrumą ES dar yra pakankamai daug e, problemų. Pavyzdžiui, bankai prisidėjo prie to, kad kilo e, krizė ir todėl reikia stiprinti jų veiklos skaidrumą, skaidrumą ES apskritai, kadangi jis padidina, padidina piliečių pasitikėjimą mumis ir svarbu, kad problemos būtų iškeliamos laiku. To pasiekti mums pavykdavo ne visada, kadangi nepavykdavo priimti laiku tinkamų teisės aktų. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už jūsų veiklą jūsų kadencijų metu. Dėkoju. Atrodo, kad nepastebėjau pono Helmerio, nors jis yra čia. Norėčiau atsiprašyti, bet matau, kad jo vis tik tai nėra, todėl suteiksiu žodį dabar poniai Matsoni. Galite kalbėti dvi minutės, prašau. Presidente, eh, anche... Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs ir labai bus e, džiugu jūs, su Jumis dar susitikti. Metinė uh, ombudsmeno ataskaita yra taip pat ir ataskaita apie visą atliktą darbą per visus tuos metus, kadangi ponas Diamanduros nusprendė pasitraukti iš šio posto prieš baigiantis dar jo kadencijai. Tokiu būdu baigėsi, puikiai baigėsi dešimtmetis darbo. E, piliečiai vis labiau pasitikė e, ombudsmeno instituciją ir visą tai dėka pono Diamandūros. Jis puikiai dirbo visus tuos metus nustatydamas glaudesnius santykius tarp e, ombudsmeno, ES institucijų ir piliečių. Turiu pastebėti, kad e, pranešimai tarp institucijų, tarp komisijos ir e, e, ombudsmeno labai pagerėjo, labai geras ryšys, atrodo, kad jisai puikiai veikia ir dabar om, e, peticijų komitetas geriau gali apsaugoti piliečius ir geriau gali padaryti taip, kad būtų išgirstas jūs balsas. Šiandieną, kilus, e, kai išgyvename tokią gilę krizę, tas, ta institucija yra labai svarbi ir labai džiaugiuosi, kad viskas taip teigiamai čia vyksta. Dėkoju ponė kolegė. Toliau pusantros minutės žodis teikiamas poniai Geringerde Odenberg. Dėkoju, ponė pirmininkė. Liūdna žinia e, yra tai, kad profesorius Diamanduros nebetęs savo Europos ombudsmeno veiklos, nes per pastarąjį dešimtmetį jis tikrai puikiai padirbėjo. E, jis puikiai bendradarbiavo su peticijų komitetu, jis paskatino tam tikrų procedūrų didesnį skaidrumą ir geresnį ES piliečių informavimą. Per pastaruosius dešimt e, metų jis išnagrinėjo daugiau nei 20 daugiau nei 2000 įvairių e, skundų. Jis e, taip pat pateikė informaciją 20 e, tūkstančių įvairių atvejų. E, e, noras, e, kreipimasis e, siekiant gauti informaciją į ombudsmeną, e, tokių kreipimusių atvejų sumažėjo per pastarosius metus. Tai rodo, kad ta ombudsmeno internetinė svetainė, vadinamas interaktavusis vadovas, taip pat sėkmingai veikia. Ir e, taip pat džiugu, kad tie skundai, kurie nepriklauso tiesioginiai Europos ombudsmeno kompetencijai, jų skaičius taip pat sumažėjo. Mes turime e, siekti ES institucijų e, didesnio skaidrumo. Tai, kad dar yra pateikiami e, skundai, rodo, kad mes nepasiekėme to e, skaidrumo. Padidėjo e, tokių skundų skaičius, kuris yra susijęs su būtent viešojo sektoriaus administravimu. E, pabaigdama norėčiau pasakyti, pasakyti, pasveikinti Jūs su visais pastarųjų dešimties metų pasiekimais ir norėčiau padėkoti Jums už, už Jūsų veiklą, kuri prisidėjo prie geresnio viešojo sektoriaus administravimo Europos Sąjungoje. Dėkoju. Dank, Frau Dėkoju, kolegė. Toliau vienai minutį žodis teikiamas poniai Harkin. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, džiaugiuosi galėdama Jūs pasveikinti šiandien grįžusi mūsų gretas. Taip pat norėčiau pasinaudojus progą padėkoti ponui Diamandūros už jo veiklą ES piliečių e, labui. Jūs per savo veiklos metus nagrinėjote e, pažeidimus viešojo administravimo sektoriuje jūs patvirtinote atitinkamas praktikas, kurios padidino mūsų piliečių pasitikėjimą. Tai reiškia, kad jūs e, mažinate tą demokratinį deficitą tarp piliečių ir ES institucijų. E, džiaugiuosi, kad pagrindinis jūsų prioritetas yra dialogas su suinteresuotomis šalimis e, palaikymas. E, tai yra labai svarbu dėl to, kad piliečiai nori vaidinti aktyvų vaidmenį, tačiau nepaisant to šiame procese piliečiai susiduria su daug įvairių kliučių. E, jie dėl to nepasitiki ES institucijomis, o jūsų tarnyba prisidėjo prie to, kad ši situacija pagerėtų. Norėčiau padėkoti Jums ir tikiuosi, kad ponė Araili e, puikiai prates Jūsų veiklą. E, manau, kad jūs įrodėte, kad yra svarbu teikti e, viešasias paslaugas piliečiams, tai yra ES solidarumo pagrindas. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau dviemis minutėms žodis teikiamas ponui Kelly. Dėkoju, ponė pirmininkė, kaip mūsų kolega ponas Postinaru pabrėžė, yra labai svarbu vieningai mums veikti visoms ES institucijoms ir manau, kad šiandien e, tai yra, e, yra išimtis mūsų darbe, nes mes visi vieningai sveikiname poną Diamandūrą su tuo darbu, kurį jis nuveikė per pastarosius dešimt metų. E, pone e, Reding labai teisingai pabrėžė ne tik jūsų e, profesionalumą, bet ir jūsų kantrybę šiame darbe. E, aš galiu patvirtinti, kad aš mačiau, kad jūs tikrai puikiai tinkamas asmo buvote šiai veiklai, nes jūs tikrai daug aukojate e, šiai profesijai. Norėčiau jums padėkoti už tai ir norėčiau palinkėti jums e, e, sėkmės išėjusi pensiją. Taip pat norėčiau pasveikinti jūsų pasiekėją ponę Oreilį. Aš galiu pasakyti, kad uh, e, galime tik tai didžiuotis tais skaičiais, kad 66 procentai skundų buvo išnagrinėti, o tai yra žymiai didesnis skaičius negu valstybėse narėse. Tai rodo, kad valstybėse narėse yra didesnis e, biurokratijos aparatas. Yra puiku, kad jūs e, pagreitinote e, procesus skundų nagrinėjimo, jūs padėjote daugiau nei 22 tūkstančiams piliečiams ir kaip, piliečių ir kaip ponia Harkin pastebėjo, jūs sumažinote tą demokratijos deficitą. Taip pat svarbu svarbu pabrėžti, e, kad e, Europos ombudsmendas e, teikia ataskaitas pranašimus dėl ES institucijų veiklos ir skundų dėl ES institucijų veiklos sumažėjo, tai tuo galime taip pat pasidžiaugti. Taip pat svarbu, kad jūs tinkamai informuojate ES piliečius, jūs tikrai puikiai padirbėjote. Dabar mėgaukitės laisvų laikų pensijoje. Ačiū. Dėkuoju kolegai Keliai. Ir dėkuoju už tai, kad labai tiksliai laikėtės kalbėjimo laiko. Pusantros minutės skiriu kolegai Kešman. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas, gerbiamas kolega Diemandūras, ką aš galiu pridurti, kai aš klausausi tų pagiros žodžių ir pagirų, galiu susidaryti įvaizdį, kad esu jūsų menėje šventėje. Tačiau iš tikrųjų nieko kito negaliu pasakyti, kadangi jūs visus tyrimus atlikote skaidriai. Dirbdamas savo tarnyboje jūs padėjote visoms institucijoms tapti labiau atskaitingomis piliečių adresu. Jūs taip pat visada mums primindate, kad mes esame atskaitingi prieš savo piliečius. Kita ombuds moteris, ombudsmenė bus moteris Emilija Reilly. Jūs pateikėte, jai parodėte puikų pavyzdį per pastaruosius dešimt puikių veiklos metų iš tikrųjų mes turime laikytis jūsų nurodos linijos, kaip reikėtų tirti visus skundus. Jūsų aktyvumas ir jūsų ta aistra, tikiuosi, išliks jūsų tarnyboje. Jūsų palikimas padės pratesti jūsų veiklą ir jūsų pasikėjai Emily Riley. Dėkuoju. Žodis Kazak. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiama, gerbiamas ombudsmenė. Aš norėčiau padėkoti Jums už visas pastangas siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo ir pagerinti ES administravimo kultūrą. Jūs išplėtėte ombudsmeno tarnybos e, įtaka visose ES valstybėse. 65 procentai piliečių sako, kad jie gauna informacijos iš jūsų internetinės svetainės. Jūsų didelės pastangos buvo siejamos su skaidrumo užtikrinimu ir uh, Jūs siekiate, kad piliečiai, kurie kreipiasi jūsų tarnybą, kuo labiau pasitikėtų ES institucijoms. Esu įsitikinusi, kad jūsų pasiekėja prates jūsų skaidrumo paieškos uh, pastangas. Becker, dvi minutės. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ombudsmenė, gerbiami kolegos ir už atskaitinius metus, ir už visą jūsų veiklos laikotarpį norėčiau padėkoti kolegai Diemondūros, kuris iš tikrųjų buvo konkretus, profesionalus tarnybos vadovas ir puikus peticijų komiteto partneris. Specialioji ataskaita dėl vienos oro uosto plėtimo ir tos pasiekmes yra priimtinos. Tai yra buvo pasiūlyta optimizuoti procedūras, atsižvelgti į piliečių lūkesčius, įtraukti kuo veiksmingiau visuomenę į jai svarbius procesus. Ir poveikio aplinkai direktyvos korektūros, žinoma, buvo inicijuotos jūsų specialiusios ataskaitos pagrindus. Naujoji ombudsmenė taip pat turi pakankamai kompetencijos ir patyrimos ir aš tikiuosi, kad jie sėkmingai prates jūsų veiklą. Galvočiau, kad reikėtų pratesti veiksmingą komunikavimo veiklą Taip pat reikėtų veiksmingai naudoti internetinėmis inform, internetinės e, informavimo priemonės, kad piliečiai galėtų sekti, kaip yra nagrinėjimas skundas internetu. Ir žinoma, reikėtų siekti, kad bus užtikrinta ta pati jų veiklos kokybė dėl naudos, kurią gauna ES piliečiai. Pirmiausia, aš norėčiau, baigdamas norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios asmeninės sėkmės ir kuo geresnės sveikatos. Dėkoju kolegai. Vienai minutiai žodžių suteikiu kolegai Artuk. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs atvykot, sugrįžote į mūsų gretas. O kolegai Dimandūros norėčiau padėkoti už jūsų veiklą per pastaruosius dešimt metų. Pastarosios e, apklausos parodė, kad 52 procentai ES piliečių e, ombudsmeno tarnyboje tikisi gauti reikalingos informacijos arba mano, kad jų interesus gali tą tarnybą apginti. Taigi pusė ES milijardo gyventojų 2012 metais tik 2442 prašymai ištirti kai ką buvo pateikti, aš manyčiau, kad tas skaičius yra nedidelis, tačiau tai nebūtinai, nere, nebūtinai reiškia, kad ES piliečiai buvo puikiai informuoti, dar yra pakankamai daug neskaidrumo, dar reikia daug nuveik, ko nuveikti, tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti Jums už Jūsų sėkmingą veiklą. Dėkoju toliau dviems minutėms žodžius teikiamas ponui Iturgais Angulo. Dėkoju šios šių metų pranešimas apie ombudsmeno veiklą 12 metais ypatinga, kadangi žinome, kad ponas Diamanduros traukėsi iš savo paslau, e, pareigų. Ačiū ombudsmenui už visus dešimt metų darbo. E, tai ir buvo e, puikus tarnybos kultūros e, skūrimo laikotarpis ir puikus bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti bei pasveikinti ponas Lavrakos su puikiu darbu. Labai teigiamas aspektas e, teigiami aspektai darbe ombudsmenų buvo šie 12 metais. 56 procentai skundų buvo pateikti per internetą. Taigi, kaip matote, ši institucija modernėja ir dar tai yra labai naudingas įrankis filtruojant savotiškai e, visus kreipimusius ir piliečiai galų gale žino geriau savo teisės, per, e, e jis, su jomis gali susipažinti per internetą. Taip pat administraciniai principai įgauna e, geresnę formą per jurisprudenciją. Ir dar vienas, ketvirtas dalykas, labai svarbus dalykas pagrindinės žmogaus teisės. Joms skiriate ypatingą dėmesį, sakykime, neįgaliųjų integraciją, kai ES įsigaliojo e, tarptaut, Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių. Tačiau yra viena nedidelė spraga ir reikėtų toliau dirbti, norint tą spragą užtaisyti. Reikėtų gerinti bendravimą su ES piliečiais, o taip pat reikėtų gerinti bendradarbiavimą su e, Europos ombudsmenų tinklu. Reikėtų greitinti procedūras e, ir gerinti skaidrumą. E, Europos e, administracijoje. EPP remia e, pranešimą ir sveikiname ombudsmeną su puikiai atliktų darbu. Dėkoju, toliau žodis suteikiamas ponui Mirski. Jūs galite kalbėti vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai įdėmiai perskaičiau e, pranešimą dėl jūsų veiklos, ponė ombudsmenė, ir norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti, ponė Diamandūros, bet galiu pasakyti, kad vieno darbo Jūs nepabaigėte. 2004 metų kovo 11 dieną e, e, Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją 5011 e, apie tai, kad e, yra keli tūkstančiai e, Latvijos piliečių, kurie, e, kurių teisės yra pažeidžiamos. Mes čia kalbame apie 15 procentų Latvijos gyventojų. Jūs gavote labai daug skundų dėl e, šių piliečių teisų pažeidimo, bet kol kas problemos neišsprendėte. Ar nemanote, kad tai yra nesažininga, ponė Diamandūros? Manau, kad buvo atverta Pandoros skrinė e, dėl to, kad niekas nebando spręsti tos problemos. Ačiū. Dėkoju. Toliau dviems minutėms žodis teikiamas ponui Papanikolau. Ačiū, pirmininkė. Labai džiugu Jūs matyti šioje tribūnoje ir linkiu Jums jėgų bei sveikatos. Tuo metu, kai daugelis europiečių gyvena sunkiai dėl ištikusios krizės, matome, kad ES piliečių pasitikėjimas ES krinta. Šiais metais, šie metai, tai yra piliečių metai ir vadovaujant poniai Reding mums buvo puikia proga sustiprinti ryšius tarp ES ir piliečių. Prie to per dešimt metų darbo puikiai prisidėjo e, ombudsmenas. Ne tik tais 12 metų laikotarpį apima šis pranešimas, šis pranešimas apima, apima visus dešimt metų ombudsmeno institucijos darbo, tai yra puikus pono Demandūros atliktas darbas ir dabar mes turime išlaikyti bei apsaugoti tą padarytą įdirbį, o jo pasiekėja, ponė Raili, remti. Esu įsitikinęs, kad ombudsmeno darbas stiprina ryšius tarp ES piliečių bei institucijų ir tikiuosi, kad mes galime nueiti dar toliau, negu padarė ombudsmenas. Galime dar labiau tobulinti skaidrumą, galime gerinti ryšius piliečių su institucija per internetą. E, jūs ne tik tais atlikote puikiai darbą, bet dar padarėte didelę garbę savo teviniai. Dėkoju kolega, po to, kai pasisakė visi kalbėtojai, pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Valesa. Jūs galite kalbėti vieną minutę. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Jeigu leisite, e, norėčiau asmeniškai padėkoti mūsų ombudsmenui. Dėkoju Jums už visus praėjusius dešimt metų. Man atrodo, kad Europos ombudsmeno institucija yra labai svarbi ir labai jautri institucija. Jeigu norėtume apibendrinti jūsų darbą, turėtume pasakyti, kad jis tikrai buvo labai konstruktyvus. Man atrodo, kad ombudsmenas yra ryšys tarp mūsų ir piliečių. Tai yra e, tarnyba, kuri bando įspręsti problemas ir kuri skatina ES institucijų skaidresnę veiklą, o tai prisideda prie mūsų piliečių gerovės, padeda jiems e, išspręsti administracinius klausimus. Todėl norėčiau padėkoti Jums dar kartą už Jūsų veiklą ir palinkėti Jums sėkmės ateičiai. Dėkoju. Pone kolega, toliau žodis vienai minutiai suteikiamas poniai Smolkovai. Ďakujem pekne za slovo. Na... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, ombudsmenų už jo veiklą, didinant skaidrumą Europos Sąjungoje. E, Europos ombudsmeno veikla yra labai svarbi, nors ta veikla nėra lengva. E, mes dar turime ir pripažinti, kad ES institucijos nepalengvina Europos ombudsmeno darbo. E, ir Europos ombudsmenas tyrė daug skundų dėl institucijų veiklos ir yra daug skundų, kurių tyrimai yra nebaigti. E, per pastaruosius metus netgi padvigubėjo skundų susijusių su Europos parlamento veikla skaičius. E, tai rodo, kad mes turėtume daugiau dirbti ES piliečių labui ir e, siekti labiau užtikrinti jų teises mes, e, mūsų laukia Europos parlamento rinkimai, mes e, norėsime sulaukti Europos piliečių pasitikėjimo e, tose rinkimuose ir manau, kad svarbiausias dalykas būtų Elksenos kodekso patvirtinimas, kuris pagerintų viešojo sektoriaus administravimą Europos Sąjungoje. Dėkoju, ponė kolegė. Tai buvo visi kalbėtojai, kurie norėjo kalbėti spontaniškų pasisakymų procedūros metu. Taigi dabar e, nedelsiant e, suteiksiu žodį komisariai Redin, kuri kalbės komisijos vardu. Pone pirmininkė, jau praėjo daugiau nei 20 metų, kaip aš lankausi šiuose parlamento rūmose. Iš pradžių buvau europarlamentarė, paskui 14 metų kaip komisijos atstovė čia lankiausi. Galiu pasakyti, kad pirmą kartą e, matau tokį vienbalsiškumą, kai visi taip dėkoja nuoširdžiai e, už ombudsmeno darbą. Tai tikrai yra ypatingas atvejs, nes ir jūsų darbas buvo ypatingas daugiau nieko negaliu pridurti, išskyrus atsakymą e, į vieną klausimą, kuris buvo užduotas man. Aišku, Europos, reikia pasakyti, kad Europos komisija dar gali gerinti savo darbą, gerinti administravimą, todėl mes dėkojame ombudsmenų už jo pastabas, rekomendacijas, mes visuomet įsiklausome į tas pastabas ir bandome jas e, e, įgyvendinti praktikoje. E, Ir todėl norėčiau padėkoti Jums už tokį e, bendradarbiavimą, už šią bendradarbiavimo e, dvasę. Ir tikiuosi, kad mes tą veiklą tęsime ir su Jūsų pasiekėja. Dabar kalbant apie gero administravimo taisyklės, Europos komisija e, inicijavo e, dabar egzistuojančios ES teisės e, šioje srityje E, apžvalgą. Tai yra, mes bandome e, išnagrinėti, ar visur e, gerai, ar visose sritise e, vyksta geras administravimas. Ir tuomet mes nuspręsime, ar reikės reglamento, kuris būtų grindžiamas sutarties 298 straipsnių. Tačiau e, tas naujasis teisės aktas bus inicijuojamas tik tai tuo atveju, jeigu tikrai paaiškės, kad jo reikia. Taigi komisija yra teigiamai nusiteikusi šio proceso atžvilgių ir tam, kad mes pasiektume siektume didesnio skaidrumo, norėčiau pasakyti, kad toks reglamentas negalėtų būti taikomas e, toms taisyklėms, kurios yra grindžiamos kitais sutarties straipsniais. E, pavyzdžiui, straipsnių dėl prieigos prie e, dokumentų, e, prie. E, e, tarnautojų statuto. E, taigi, manau, kad e, tai įrodo, kad mes įvairias problemas galime spręsti e, skirtingai. O dėl ateities galiu pasakyti, kad stipri Europos ombudsmeno tarnyba yra naudinga visom institucijoms. Dėkoju Jums už tai, ponia ombudsmenė. Herzlichen. Dėkoju komisariai. Nukrypdamas nuo mano prievolių aprašymo, aš taip pat norėčiau asmeniškai išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip puikiai jūs atlikote savo pareigas ir padėkoti už tai. Ir taip pat norėčiau padėkoti Jums už mano pasveikinimą ir už palinkėjimus man. Tačiau svarbiausias dalykas, svarbiausia mūsų diskusijos tema yra ombudsmeno veikla. Ir būtent jam suteikiu žodį dar kartą. Uh, <clears throat> you, Mr. President. Let me again say that. Ačiū pirmininkė. Aš labai vertinu jūsų palankę nuomonę, kurią jūs išsakėte mano adresu ir taip pat, žinoma, sveikinu pirmininką sugrįžusi į parlamentarų gretas. Aš apibendrinamas jūsų diskusijas norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisariai Reding už tai, kad ji informavo, jog komisija svarsto galimybės ar nereikėtų priimti ką nors panašaus į administravimo, e, gero administravimo teisės aktą, apibendrinant visus iki šiol galiojančius šios įties teisės aktus. Aš tikiuosi, kad mano pasiekėja perins šio klausimo kūravimą. Aš manau, kad toks žingsnis suteiktų daugiau aiškumo piliečiams, padėtų išvengti institucijų veiklos dubliavimo ir apibendrintų įvairius gero administravimo teisės pagrindus. Jūs puikiai suprantate, kad paprastumas nebūtinai yra banalumas. Paprastumas dažniausiai užtikrina daugiau aiškumo, o to ir siekiame mes bendraudami su mūsų piliečiais. Taigi labai svarbu sustiprinti poveikio aplinkai reglamentą, reikia pagalvoti, gali, kaip galima pagerinti situaciją toliau plėtojant vienos oro uosto išplėtimo klausimą, tačiau bendras toks teisės aktas galėtų sustiprinti ES galimybės, pasiunčiat labai aišku signalą, kaip bus geriau administruojama ateityje. Kolegai Mirski norėčiau pasakyti, pripažindamas, kad po devyniarių metų nelabai prisimenu, ką mes nusprendėme 2004 metais. Tačiau nacionaliniu lygmeniu Latvijoje buvo atliktas e, atitinkamas tyrimas, kadangi mes Latvijos institucijoms gražinome šitą medžiagą, o jeigu aš esu neteisus, manau, kad jūs galite uh, kreiptis į mūsų tarnybą e, ir gauti išsamios informacijos, kaip buvo konkrečiai prieš tuos devynerius metus. Norėčiau padėkoti kolegiai Mačioniai už išreikštą paramą ir už paramą, kurią jaučiau iš jos vadovaujamo komiteto. Dabar, germas pirmininkė, Labai sunku būti tiesiog užverstam tiek daug pagirų ir padėkos žodžių. Aš esu labai laimingas, aš esu priblokštas. Ir visa, visas tas pagiras aš vertinu kaip didesnį įpareigojimą, kuris tenka ambutsmenui, jo tarnybai, kad jis veiksmingiau padėtų piliečiams, padėtų institucijoms užtikrinti kuo geresnę administravimo kultūrą. Taigi visus šios palinkėjimus ir tas padėkas aš perduosiu mano pasiekėjai Emily Reilly. Ir žinoma, aš visą tai susijęsiu su jūsų naujais lūkesčiais. Norėčiau paminėti, kad ombudsmenų tarnyba yra ypatinga tarnyba. Tai norėčiau dar kartą pabrėžti, paminėdamas, kad ombudsmenas turi skleisti informaciją apie ES institucijas tarptautiniu mastu. Praėjusią savaitę aš lankiausi Turkijoje ir taip pat susitikau su Turkijos ombudsmeno institucijos atstovais susiveikė su Erdoganu, Gül ir ministrais, aš minėjau, kad mūsų institucija yra ypatinga, kadangi, kadangi jos uždavinys yra išsakyti tiesą aiškiai. Dažnai institucijos nesako to, ką jos nu, turėtų pasakyti, o mūsų atveju tai yra būtinas dalykas išsakyti tiesą. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad dažnai konsultavausi su kalbinėmis institucijomis, pavyzdžiui, Švedijoje, Islandijoje, ombudsmen savoka net nėra siejama su jokia lytimi. Todėl vyriausias ombudsmenas, ko gero, neturėtų pateikti rekomendacijų šioje srityje, nenurodyti jums, kaip reikėtų pasielgti. Aš manau, kad bus atlikti tyrimai ir bus apsispręsta. Aš tikiuosi, kad kolegė Reilly pateiks rekomendacijas ir padės visiems apsispręsti. ir už Atlanto taip pat buvo ram, rastas sprendimas vartojant ir atitinkamą veiksmažodį ombudsmeno veiklai e, įvertinti. Taigi, baigdamas norėčiau padėti, paprašyti jūsų, kad ir jūs padėtumėte pasiekėjai Railiai, kad ji teiktų pagalbą, veiksmingą pagalbą piliečiams. Dėkoju, ponia ombudsmenė. Toliau žodis teikiamas ponui Salavrakos, mūsų pranešėjui, jūs galite kalbėti dvi minutės ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad gerbdamas šį darbo atvarkės punktą aš toleravau uh, laiko limito nesilaikymą, tačiau kadangi mes labai vėluojame, aš es, būsiu priverstas pas, po to elgtis griežčiau. Dėkoju, pirmininkė. Iš to, kaip vyko diskusijos, galiu apibendrinti pasakydamas, kad Europos parlamentas pademonstravo savo besąlygišką paramą ombudsmeno darbui. Tai nėra kažkoks teismo vaidmo, kuris tenka ombudsmenui, tai yra tarpininkavimo vaidmo, jo nėra privalomi sprendimai, tuo tarpu, kai teismų sprendimai yra privalomi ir vykdytini. Ombudsmeno sprendimai privalomi nėra. Juo, jų yra laikomasi tiek, kiek yra patikima ir gerbiama ombudsmeno institucija. Ši institucija naudojasi ES piliečiai. Ir jie nori turėti galimybę turėti tarpininkavimą, gerą tarpininkavimą, per kurį galėtų pasiekti teisingumą, į kurį jie turi teisę. Tačiau e, jei mes matome, kad dabartinė krizė visur e, kelia riziką, e, kad nebūtinai teisingumas E, teismai pademonstruos teisingumą. Tuo tarpu piliečiai tikisi teisingumo ir nori, kad būtų ištaisytos tos klaidos, kurios būna padarytos. Kompetentingo komisaro vaidmuo yra labai svarbus, o pabaigai norėčiau visiems labai padėkoti už man pademonstruotą paramą už šį darbą. Dėkoju, diskusijos dėl šio darbo tvarkės punktų yra baigtos, balsuosime šiandien 12 valandą. Toliau kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pono Hendel pranešimas tarp valstybės.